Yes, of course. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Gerbiami kolegos, ponai ir ponios, pradėkime mūsų komiteto antrąją dalį. Mūsų rytinis darbas e, truks iki 11 valandos o po to bus koordinatorių posėdis. Pirmasis darbo atvarkės punktas. Tai yra susitikimas su ponu Vilė Itala. Jis yra Europos auditų rūmų atstovas, kuris yra atsakingas už atsakingus santykius tarp audito rūmų ir ES institucijų. Norėčiau Jums priminti, gerbiami kolegos, kad ponas Itala mums pateiks naujausią informaciją apie bendarbiavimą tarp Europos parlamento ir auditorumų ir kaip šis bendradarbiavimas galėtų būti pagerintas siekiant užtikrinti ES vykdomosios valdžios priežiūrą. Kaip jūs žinote, mes siekiame geresnės teisėkuros ir tai kartais reiškia mažiau teisės aktų. Ne visada, bet kartais. Todėl yra labai svarbu, kad mes sustiprintume priežiūros procesą. Įgyvendinimo e, pranešimai šiuo atžvilgiu yra labai įdomus. Be to, ponas Itala pristatys mums ir 15 metų E, auditorumo darbo programą bei specialiuosius pranešimus, kuriuos rengia auditorumai. Gerbim kolegos, norėčiau Jums priminti, kad e, kalbant apie e, specialiasias ataskaitas, juose yra pateikiama informacija apie atliktus veiklos ir atitikties auditus susijusius su konkrečiais dalykais. Pavyzdžiui, energijos tiekimo saugumu ir E, atominių elektrinių uždarimu, kitaip tariant, branduliniu saugumu. Ir šiuose pranešimuose kalbama apie panaudotų ar pinigai e, buvo panaudoti efektyviai, veiksmingai, taupiai, siekiant maksimalios naudos. Taigi pinigų E, panaudojimas, kaip mes panaudojame pinigus, tai yra labai svarbu. E, Ta pati galima pasakyti ir apie įgyvendinimo e, pranešimus. Šiandieną bus galima pasikeisti nuomonėmis apie Europos auditorumų darbą ir taip pat bus galima pateikti pasiūlymų pačiam patiems auditoriams iš Europos auditorumų. rūmų E, pateikti pasiūlymų dėl rūmų darbų programos. E, ponui Italai labai svarbu, kad mes pateiktumėm e, pasiūlymų. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį ponui Italai, kad jis pasakytų išanginę kalbą. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Man labai malonu kreiptis į šį komitetą Man atrodo, kad tai yra pirmas kartas, kai e, audito rūmų e, atstovas kreipėsi į šį komitetą. Norėčiau e, pateikti tokią trumpą žanginę kalbą, o tada norėčiau sužinoti jų, jūsų mintis ir jeigu turite klausimų, aš juos mielai išklausysiu. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad ES, tiksliau Audito rūmai tai yra nepriklausoma ES institucija. Mes e, nepatenkame į komisijos vidaus kontrolės mechanizmą, taip pat nesame ir jokios kitos institucijos dalis. Pagal sutartis mes turėtumėm padėti parlamentui e, kuris turi e, kontroliuoti, kaip yra įgyvendinamas ES biudžetas. Kuo mes geriau atliekame savo darbą, tuo e, labiau yra užtikrinamas ES demokratinis atskaito, e, atskaitomumo procesas. Kalbant apie mūsų ilgalaikius prioritetus, e, du iš jų yra skirti būtent šiam iššūkiui atremti. Visų pirma, e, mūsų darbo rezultatas yra e, skirtas pagerinti ES atskaitomumą. E, o antras prioritetas yra bendradarbiauti su mūsų partneriais, kad mes e, kuo daugiau e, įtakotume ES atskaitomumo procesą. Konkrečiai mes esame įsipareigoję teikti aktualų aukštos kokybės produktą laiku, kad galėtumėm padėti parlamentui, kad būtų galima pagerinti mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimą. Tačiau ir patys geriausi produktai bus nepakankami, jeigu politikai jais nesinaudos. Mūsų galutinis darbas ir jo poveikis galiausiai priklausys nuo e, suinteresuotų asmenų, kitaip sakant, nuo Europos parlamento. Siekiant pagerinti bendradarbiavimą su pagrindiniais suinteresuotais asmenimis, mes e, stengiamės E, pagerinti e, audito auditavimo produktų panaudojimą. Taigi, kokie yra tie auditavimo produktai? Geriausiai e, žinomi yra metiniai pranešimai, kurie yra skelbiami kiekvienu, kiekvienais metais lapkričio pradžioje. Taip pat mes audituojame apie 50 ES institucijų ir kitų e, tarnybų. Ir Tam tikslui mes panaudojame beveik 50 procentų mūsų išteklių. Šiandieną norėčiau daugiau pakalbėti apie specialiasias ataskaitas. E, jums greičiausiai pavadinimas e, nieko nesako. Kai kurie netgi pateikė pasiūlymą, kad e, pavadinimus šiuo ataskaitų turėtų būti pakeistos į veiklos ataskaitas. Šiuose ataskaitose mes žiūrime į ES e, politikų ir programų įgyvendinimą, ar, tai yra, ar šios programos ir politikos ir įgyvendinimos taupiai, veiksmingai ir e, efektyviai. Dažnai tokios ataskaitos yra vadinamos vertė už pinigus e, ataskaitomis ir šioms ataskaitoms mes ketiname skirti ateityje daugiau išteklių. Kalbant apie mūsų antrąjį ilgalaikį prioritetą, e, jis yra susijęs su bendradarbiavimu su suinteresuotais asmenimis. Ir kiek e, tai yra susijęs su parlamentu, yra dvi, e, du momentai, kai būtent yra bendradarbiaujama. Visų pirma, tai yra, kai audito rūmai planuoja savo auditavimo prioritetus ir nustato savo užduotis ateinančiais metais. Antras momentas tai yra, kai yra paskelbiama pati audito ataskaita. E, greičiausiai pirmininkas prisimena, kad šiais metais mes inicijavome naują procesą, e, kai e, teismo pirmininkas dalyvauja CCC sustikimuose. Šių sustikimų tikslas yra užmėgsti dialogą su komitetų pirmininkais ir geriau suprasti Europos parlamento požiūrį dėl svarbių politinių sričių. Per paskutinį CCC e, sustikimą, kuris vyko 9 birželio, mes gavome labai įdomių minčių ateities auditams. Ir dabar jau mes e, baigėme renkti mūsų darbų programą 16 metams. Bei E, baigėme sudaryti prioritetinių užduočių e, sąrašą. Kaip jau sakiau, artimiausiamis savaitėmis teismas baigs renkti savo galutinę programą 2016 metams ir ją išplatins visiems parlamento komitetams. Galiausiai norėčiau pakalbėti apie ataskaitas, konkrečiai specialiuosius pranešimus. E, kaip Jūs žinote, specialūs pranešimai dažnia paprastai yra pristatomi biudžeto kontrolės komitete. Tačiau Mūsų strategija yra pagerinti bendradarbiavimą su suinteresuotais asmenimis ir dėl tos priežasties atskirais atvejais mes pristatome šiuos pranešimus ir specializuotuose komitetuose. Kadangi pranešimai yra pristatomi platesniai visuomeniai, tai jau savaime galima laikyti pažanga. Vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad tokiu būdu E, specializuoti komitetai gali pasinaudoti išvadomis ir rekomendacijomis, peržiūrint esamuosius teisės aktus arba rengiant naujus teisėkuros projektus. Išorės audito ataskaitos e, turėtų būti išnaudotos e, maksimaliai. Anksčiau Europos e, parlamentas e, galėjo pateikti komentarus ir reaguoti į mūsų metinės ataskaitas ir specialiuosius pranešimus e, tik tai, kai būdavo tvirtinamas biudžeto vykdymas. Tačiau situacija turi keistis. Viešieji finansai turėtų būti geriau prižiūrimi ir šiuo atžvilgiu parlamentas turi vaidinti aktyvesnį vaidmenį. Taigi tikiuosi, kad parlamentas pasinaudos mūsų specialiais pranešimais E, teisėkuros ir e, biudžeto procedūrose. Ponas pirmininkė, gerbiami nariai, mes esame pasirengę e, pateikti jums aktualų ir jums priimtiną darbo rezultatą laiku. Tačiau mums reikia ir jūsų nuomonės, jūsų grįžtamojo ryšio dėl trijų dalykų. Tai yra, į ką mes turime susitelpti, kada pateikti jums mūsų pastabas ir kaip geriausiai tai daryti. Taigi aš laukiu dialogo su jūsų komitetu ir ne tik tai šiandieną. Dar kartą norėčiau padėkoti Jums, pirmininkė, už suteiktą galimybę pasisakyti. Laukiu Jūsų komentarų, pasiūlymų ar klausimų. Dėkoju. Uh, ačiū, ačiū, ponia Itala. Taigi trys klausimai į ką reikėtų atkreipti dėmesį, e, kokius rezultatus reikia patiekti. Ir trečiasis klausimas, gal galėtumėte pakartoti, atsiprašau. Uh, Kaip geriausia palaikyti ryšį, komunikuoti? Good. Uh, dear colleagues, let us start. Who would like to, to start the discussion? Kas norėtų pradėti diskusiją? Prašom, ponia Bilkonen. Ačiū pirminkė. Ponas Itala kalbėjo apie tai, kaip reikėtų komunikuoti, kaip palaikyti ryšį ir manau, kad tai ir yra jau gera komunikacijos pradžia. Apskritai, kad auditorumo atstovas su mumis nutarė susitikti, kad galėtume išgirsti jūsų nuomonę ir pateikti savo mintis dėl auditorumų veiklos. Būtų įdomu šiek tiek daugiau sužinoti apie jūsų planus, jūsų darbo programą 2016 metais, į ką e, sutelksite dėmesį, ar bus kokiu nors e, konkrečių sektorių aktualių mūsų komitetui, pavyzdžiui, tarkim, susijusių su energetika, moksliniais tyrimais ar pramonė. Galbūt galėsite skirti jiems dėmesio kitais metais ir taip pat norėčiau daugiau sužinoti, jeigu randate kažkokių problemų, paprastai dėl kokių priežasčių jų atsiranda, ar dėl to, kad Europoje neaiškios taisyklės, dėl to, kad yra problemų su teisės aktais, dėl kokių priežasčių paprastai atsiranda tų problemų, kurias nustatote ir ar yra skirtumų tarp valstybių narių, ar pavyzdžiui tarp konkrečių sektorių, kuriuose aptikote daugiau problemų ir kuriems kuriems norėtumėte suteikti daugiau dėmesio. Ačiū labai, ponė. Dabar ponas Bolėdi, prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau um, padėkoti uh, kolegai iš uh, audito rūmo, kad uh, jis atvyko į mūsų posėdį. Uh, Kova su e, viešųjų finansų švaistimu, e, skaidrumo užtikrinimas e, yra mums labai svarbus, todėl norėčiau, kad audito rūmai būtų ir toliau nepriklausoma institucija. Na, aš tapau Europos parlamento nariu prie pusantrų, prieš pusantrų metų ir galiu pasakyti, kad tikrai vertinu audito rūmų darbą. Paminėsiu keletą pavyzdžių. Jūs tikrinate e, klaidas, kurios buvo padarytos Barosų komisijos, atliekote įvairius auditus, kurių metu paaiškėja struktūrinės problemos, interesų e, konfliktai. E, taip pat jūs pateikėte ir pasiūlymus dėl koregavimo veiksmų įvairioms agentūroms. Jūs turite žinoti, kad Europos parlamentas pageidauja, kad būtų aktyviau atliekama kontrolės veiksma, veiksmai, todėl kad tai yra naudinga tiek ES, tai tiek paprastiems piliečiams. Jūsų vaidmuo ES yra labai svarbus, todėl jūsų asmeninės indėlis į ES institucijų vidinę kontrolę yra labai svarbus. Žinokite, kad mes paremsime jūs visokiriopai. Dėkoju. Uh, thank you, colleague. Ačiū, kolegos. Norėčiau priminti jums, gal tiksliau paaiškinti, kad ponas Itala prieš porą minučių labai teisingai pasakė, kad įprastas susitikimas būtų komitetų pirmininkų sueiga. Jis dalyvavo tokiame susitikime prieš kelis mėnesius mano kvietimu, bet audito rūmams svarbu taip pat susitikti su atskirais komitetais tai netgi svarbiau audito paužiūrių. Gal, gal ne visiems komitetams tai yra vienodai aktualu, bet audito rūmams, jų veiklos paužiūrių svarbu susitikti būtent su atskirais komitetais. Taigi šiandien susitikimas galbūt bus gera pradžia. Ar norėtumėte dar pateikti kokiu nors klausimu, nes ir aš norėčiau ponui Itala pats e, užduoti kelis klausimus. Visų pirma, mums įdomu sužinoti apie e, dažniausiai pasitaikančias e, tipinės klaidas nagrinėjant ES bylas. Mums Labai svarbu atkreipti dėmesį būtent e, į tai, į tokias klaidas. Kitas klausimas, tarkim, tokia programa kaip Horizontas 2020 ir Kosme komisija pradėjo ruoštis e, vidurio laiko tarp peržiūrai ir mes taip pat norėtume geriau pasiruošti vidurio laiko tarp peržiūrai. Uh, ypač dėl programos Horizontas 2020, nes tai būtent mūsų komiteto e, sritis. Mes e, turėsime komentuoti komisijos ataskaitą. Galbūt galėtumėte jūs mums padėti šiame darbe dabar konkrečiai, ne, ne po to ne vėliau, kai komisija jau baigs savo darbą. Mums tai būtų labai naudinga. Gal, gal tiek, du klausimai iš mano pusės. Ar e, kas nors iš narių dar norėtų pateikti klausimų ar komentarų? Atrodo, kad ne, taigi prašom ponas Itela. Ačiū pirmininkė, ačiū už jūsų e, komentarus, e, klausimus. Pasistengsiu į juos atsakyti. Pirmiausia, gal pradėsiu nuo jūsų klausimų. Nu, klausimo dėl kosme ir e, horizonto 2020. Pirmiausia, Norėčiau pasakyti, kad visi komitetai visuomet gali teirautis mūsų nuomonės dėl e, primamų teisės aktų arba, tarkim, kaip šiuo atveju, kai e, reikės atlikti programų vidurio laiko tarp peržiūrą. Taigi tikrai raginčiau jūs teirautis, jeigu jums būtų naudinga išgirsti mūsų nuomonę. nenorėtume ką nors daryti ir nežinoti, ar jums naudinga ta mūsų parengta informacija ar ne, taigi visuomet galite mus kreiptis, teikti savo klausimus, klausti mūsų nuomonės. Dėl šių e, vykdomų programų Horizontas 2020 ir Kosme e, jų įgyvendinimo dar neauditavome todėl kad e, jų e, įgyvendimo etapas dar labai ankstyvas, taigi dar nėra ką audituoti faktiškai. Buvome pateikę savo nuomonę 2012 m. spalio mėnesį tarybos prašymu ir e, komisijos dėl komisijos pasiūlymo, dėl programos Horizontas 2020. Žinoma, tą nuomonę reikėtų atnaujinti, ji jau yra pasenusi, bet taip pat buvo dar ataskaita 2014 metais, kuri pasirodės e, čia parlamente kito mėnesio pabaigoje, lapkričio pabaigoje. Ir ten aptariam, kaip valstybės narėse sekasi gyvendinti sanglaudos programą. Taip pat e, yra dar viena 2014 metų ataskaita, kurioje e, norime pabrėžti būtent kai kuriuos horizonto 2020 įgyvendinimo aspektus. Tai taip pat bus kitą mėnesį. Taip pat planuojame parengti 2015 metų metinę ataskaitą, ji pasirodys tik 2016 metais. E, nagrinėsime, kaip komisijai sekėsi atlikti Europos 2020 strategijos vidurio laiko tarp peržiūrą ir ypač programos Horizontas 2020 rezultatus. Tai bus naudinga e, atliekant tyrimą, kaip įgyvendinama Europos 2020 strategija. Taip pat e, klausite, kokių klaidų dažniausiai pasitaiko klaidų būna įvairių. Pirmiausia, jos e, susijusios e, su mūsų metinė ataskaita. E, dažniausiai tokios klaidos susijusios su tinkamomis išlaidomis, išlaidų ataskaitoje, išlaidomis, kurias kurios atitinka kompensavimo reikalavimus Taip pat yra klaidų susijusių su projektais ar naudos gavėjais, e, tarkim, kai parama yra skiriama neinovatyviems e, projektams. Arba tipinė klaida taip pat, kai, e, kai parama skiriama pernelik didelėms bendrovėms, o ne mažoms, kuriams iš tikrųjų turėtų būti skiriama. Uh, E, taip pat būna klaidų susijusių su viešaisiais e, pirkimais ir čia tikrai daug pavyzdžių, tarkim, kai e, keičiamos sutarties sąlygos vėliau, po to, kai gaunama parama, taigi tokių klaidų pasitaiko. Apskritai manome, kad ši programa yra naudinga Europos Sąjungai ir apskritai <clears throat> pinigai panaudojami veiksmingai. Buvo nutarta apie tai padiskutuoti su Europos parlamentu, konkrečiai su komitetų pirmininku sueiga ir e, paskui spręsti, e, kokias išvadas būtų galima padaryti, bet e, nėra pakankamai išteklių, kad galėtume išpildyti visus savo norus, todėl tenka sutelkti dėmesį į kai kuriuos konkrečius klausimus vadovaujantis e, tarptautiniais standartais, e, audito problemomis. Tarkim, e, dabar planuojame sutelkti dėmesį į pabėgėlių klausimą, nes tai yra labai aktualu ir tai aktualu valstybėms narėms ir parlamentui. Ši diskusija, kaip geriausia galėtume padėti Europos parlamentui. Na, taip esame partneriai e, reikia kartais e, tam tikrų rekomendacijų, patarimų, kad diskusijos čia specializuotuose komitetuose vyktų kuo veiksmingiau. Galėčiau pateikti Jums e, pavyzdžių, kokių ataskaitų sulauksite šių metų pabaigoje ir kitų metų pradžioje. Vieną jau minėjome dėl energetikos išteklių tiekimo veiksmingumo didinimo. Kiek man žinoma, jums bus labai aktuali ši ataskaita. Taip pat 2016 m. sausio mėnesį e, planuojama parengti ataskaitą dėl um, inovatyvių transporto priemonių. Ne, dėl um, to, kokiomis priemonėmis geriausia būtų galima įgyvendinti inovacijas Europos Sąjungoje. E, bus e, ir kitų ataskaitų, kurios bus parengtos kitais metais, pirmąjį pusmetį pavyzdžiui, dėl sąjungos biodegalų politikos. Manau, kad šis klausimas taip pat jums aktualus. Taip pat bus ataskaita dėl geležinkelių krovinių vežimo. Manau, kad tikrai bus geras šiandien e, vykstančio sustikimo rezultatas, jeigu e, dirbsit jas kai, kuri, kai kuriomis šiomis paminėtomis ataskaitomis. Mažiausiai trys specializuotos ataskaitos rengiamus per metus, e, taigi tai gana svarbu ir prašau dalyvauti. Ačiū labai. Norėčiau papildomą klausimą pateikti ir kolega dar norėtų paklausti kažko. Mano klausimas susijęs štai su kuo. Kokiomis aplinkybėmis turėtume ir galėtume taisyti, tvarkyti tas klaidas, jau kalbėjote apie tas klaidas, kaip, kokiais atvejais galėtume tas klaidas laikyti sukčiavimu. Uh, Ir kitas klausimas, kolega, prašom. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė. Pone Itala, turiu vieną ar galbūt porą klausimėlių ir nežinau, ar tai bus jūsų kompetencijos ir tiesiog atsakyti į mano užduotus klausimus, tačiau tikiuosi, kad taip. Na, kai vykstate ir vieną ar kitą vietą, keičiatės informaciją su žmonėmis. Na ir šiandieną taip pat minėjote mažas ir vidutinės įmonės ir žinau, kad Jiems neretai kyla sunkumų parengiantas bylas, tos dokumentus, reikalingus pasinaudoti ES fondų lėšomis. Tikrai nelengva tai padaryti, bet to neretai toms mažoms bei vidutinėms įmonėms trūksta ir darbuotojų, žmogiškųjų išteklių. Bet to reikia ir aukšto lygio technikų ar inžinierių, kurie padėtų gauti tas europinių fondų lėšas. Be to nemažai problemų kyla ir dėl to, kad e, daug laiko praeina nuo paraiškos pateikimo iki realaus pinigų gavimo. Tikrai itin ilgas laikotarpis ir neretai įmonės ar asociacijos susiduria su daug sunkumų šiuo atžvilgiu. Ir tiesiog jos net nepradėjusios proceso pasiduoda ir nusprendžia neteikti paraiškos. Tad norėčiau paklausti, ar nėra svarstoma apie galimą supaprastinimą. Daug apie tai yra kalbama parlamente. Ir turiu pasakyti, kad e, galbūt tie europiniai fondai bei paraiškų teikimas atrodo kaip tam tikra lochneso pabaisa, kuri tiesiog atgraso potencialius gavėjus. Galbūt reikėtų supaprastinti taisyklės. Ačiū. Dėkoju. Pabandysiu atsakyti jūsų pateiktą klausimą. Na, be abejo, mes negalime primti sprendimų už kitus. Mes e, tik galime išanalizuoti situaciją ir pateikti ataskaitas ir padėti jums vienu ar kitu būdu. Na ir taip suprantu, kad mažom bei tai vidutinėms įmonėms kyla tam tikrų sunkumų, apie juos aš puikiai žinau, Na ir be abejo, kalbant pavyzdžiui apie e, ekologinę prekybą, paskelbėme ataskaitą dėl to prieš keletą mėnesių ir ten buvo kalbama apie tai, kaip mažas bei vidutinės įmonės galėtų pasinaudoti e, specialiomis lėšomis skiriamomis, atsiprašau, elektroniniai prekybai ir kaip galėtų pagerinti padėtį toje srityje. Dar vienas dalykas paskelbėme ataskaitą dėl verslo inkubatorių. Tai taip pat yra aktuolus klausimas mažoms bei vidutinėms įmonėms. Apie tai taip pat kalbama mūsų ataskaitoje. Ir, pavyzdžiui, kai skiriamas finansavimas ES mikro įmonėms, tai buvo vienas iš tų klausimų, kuris taip pat buvo aptartas. Dabar bandau surasti ir kitus ataskaitos elementus, tačiau bet kuriuo atveju Aš pateiksiu informaciją, sąrašą sekretoriatų ir jūs galėsite su juo susipažinti ir pažiūrėsite, kaip mes tai aptarėme, o jeigu jau norėsite, galėsite kryptis dėl papildomos informacijos arba e, galėsime e, atsiųsti specialų pranešėją rengusi tą ataskaitą pabendrauti su jumis. Dabar taip pat buvo teirautasi apie sukčiavimą. Na, klaidos tai nebūtinai sukčiavimas. Praėjusiais metais E, pagal savo metinę programą auditavome 1200 sandorių ir 14 tokių sukčiavimo atvejų buvo nustatyta. Ir jeigu tokius atvejus nustatome, tada kreipiamės į Europos kovos su sukčiavimu tarnybą OLAF ir jau jie sprendžia, kokių tolesnių žingsnių reikėtų imtis. Ta tikrai klaida ir sukčiavimas yra du skirtingi dalykai. Pirmininkas. Mm, na, uždaviau keletą klausimų, tad jūs į juos atsakėte. Na ir dabar apie biudžetinę kontrolę, kokobu vadinamai e, komitetą ir tai yra taip pat mūsų komitetas ir sekretariatas norėtų būti informuotas apie tai, ar būtų įmanoma pakviesti jūs ir į tolesnės diskusijas artimiausių metų. Ir taip pat norėčiau paklausti, koks geriausias būdas būtų apskritai palaikyti tą ryšį, komunikuoti, ar per tą kokobų su jumis reikėtų bendrauti, ar per biudžeto kontrolės komitetą. Ir bet kuriuo atveju norėtume gauti naujausią informaciją apie vykdomus darbus ir susitikti, kai tai yra būtina. Na ir ačiū, kad atvykote. Ačiū jūsų pateiktus paaiškinimus ir už auditorumų veiklos pristatymą. Gerbiami kolegos, pereikime prie antrojo mūsų darbo atvarkės punkto, tai yra elektroninis balsavimas. Palaukime iki 10 valandos ir tada pradėsime balsavimus. Panas Harbord, prašome. Dėl darbo tvarkos, kaip suprantu. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau e, pasisakyti dėl koordinatorių e, sprendimo dėl pranešimų paskirstimo. Aš, ar aš galiu dėl to pasisakyti? Nes e, Daug parlamento narių, ypač iš mano grupės, yra sunerime ir aš norėčiau e, paremti poną Tamborano e, ir jo pasiūlymą, kuris buvo išsakytas pastarosiamis savaitėmis. Ankstesnė sistema E, buvo gera, užtikrino didesnį stabilumą, iškumą ir dėl naujos sistemos mums kyla bejonių. Mes laikomės nuomonės, kad ji buvo sukurta specialiai, kad būtų diskriminuojamos mažos frakcijos ir tai yra labai apgailestautinas e, dalykas dėl ypač atsižvelgiant į demokratinius procesus e, Europos parlamente. Taigi norėčiau, kad atkreiptumėt į tai e, dėmesį. Taip pat norėčiau, kad kolegos paremtų pakeitimus, kuriuose pateikė ponas Barborano, kai bus balsuojama dėl minėto pasiūlymo. Dėkuoju. Thank you very much. Ačiū. Dėl koordinatorių. Uh Aš manau, kad jie atsižvelgs į jūsų pastabą. O dar kartą priminsiu, kad koordinatorių posėdės prasidės pusė dvylikos. Taigi tiek būtų. Balsavimai prasidės 10 valandą. Dėkuoju. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Gerbiami kolegos, ponai ir ponios. Turėsime balsuoti dėl ne vieno klausimo. Ir nežinau, ar sugebėsime suspėti iki 11. So we should start immediately. Taigi siūlau pradėti nedelsant. Ehm, balsavimai truks e, ilgiau nei vieną valandą. Pradėkime nuo mm, testo. Įdėkite savo balsavimo korteles į įrenginį. Ir norėčiau užduoti klausimą. Ar jums patinka posėdžiauti plenarinių posėdžių salėje? Balsavimas pradedamas. Has anybody voted? Ar visi balsavote? Ar visi balsavote? Balsavimai baigti. Matote, koks yra rezultatas. Dabar siūlau perėti prie pirmo pranešimo. Vicepirmininkas panas Henkelis norėtų pasisakyti apie vakarykščius klausimus. Ačiū pirmininkė. Aš jūs vakar pavadavau, kai buvo organizuojami e, klausimai dėl pramonės e, mažų e, ir vidutinių įmonių ir klausime dalyvavo labai daug e, įdomių asmenų, tačiau e, iš komiteto narių tikrai nebuvo daug. Ir tai yra tiesiog nepagarbos ženklas žmonėms, kurie atvyko. Niekas iš frakcijos, kurios, kuri pasiūlė organizuoti klausimą, nedalyvavo tame klausime. Taigi tokia būtų mano pastaba. Dėkoju. Pirmininkas. Na, mūsų vicepirmininkas yra teisus. Nes jeigu mes siūlome organizuoti klausimus ir pakviečiame labai svarbius e, svečius, ir jeigu jie atvyksta į Europos parlamentą, mes privalome dalyvauti e, tokio pobūdžio renginiuose. O dabar, gerbiami kolegos, perkime prie pirmojų pranešimo dėl kurio reikia balsuoti. Europos viešojo administravimo institucijų įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programa ISA 2. Sąveika kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė. Pranešėjas Karlos Zorinio. Balsuosime vieną kartą vardiniu balsavimu elektroniniu būdu. Tik vieną kartą. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Rezultatas yra aiškus. Ačiū. Ačiū mūsų pranešėjui. Toliau. Vėl labai panašus balsavimas dėl antrojo pranešimo. Pranešimas yra susijęs su Europos bendraja elektroninių ryšių rinka. Pranešėja Pilar de Castillo Vera. E, įvyko labai įdomios diskusijos ir dabar yra parengtos rekomendacijos dėl antrojų svarstymo. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimai baigti. Ačiū. Rezultatas yra aiškus. Sveikiname pranešėją. Toliau. Pagal mūsų sąrašą turėsime balsuoti dėl pranešimo susijusio su tvare Europos neturiųjų metalų pramonės plėtra. Pranešėjas Eduardas Martin dėl darbo tvarkos taisyklių. Ačiū pirmininkė. EPP frakcija norėtų pateikti prašymą dėl 15 kompromiso. Dėl jo norėtume balsuoti vardiniu balsavimu. Gerai, sako pirmininkas, pasižymėjau jūsų prašymę. Taigi pradėkime. Pirmas pakeitimas, kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. Antra, trečias, kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. 13. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas ir dvyliktas. Dėl jų balsuojame kartu kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Penktas. Kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas. Kas už. Prieš susilaikė atmesta. Septintas ir keturioliktas identiški. Kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntas. Kas už prieš, susilaikė, atmesta. Devintas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkioliktas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmas kompromisas, kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 23. Kas už? Prieš Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 23. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 24. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 24. The vote is closed. Balsavimai baigti. 27. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime. Dėl 27. Balsavimai baigti. Patvirtinta. Antras kompromisas, kas už kas prieš susilaikė patvirtinta, trečias kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 37, kas už, kas prieš susilaikė, pasitikslinkime. 37 pakeitimas. Vienu socialistu bazuoja per daug. Dabar viskas tvarkoja, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, kas už. Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. Penktas kompromisas, kas už. Kas prieš susilaikė, patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už. Kas prieš susilaikė, patvirtinta. Septintas kompromisas, kas už. Kas prieš susilaikė, patvirtinta. Šešdešimt šeštas, kas už. Kas prieš susilaikė, pasitikslinkime. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Patvirtinta. 69. Kas už? Kas prieš? Pasitikslinkime dėl 69. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas, kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. 73, kas už. Kas prieš susilaikė. Pasitikslinkime. Samis baigtas. Vienu EPP frakcijos nariu balsuoja per daug. 73. Dėl jo balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 74. Kas už? Kas prieš? Pasitikslinkime. Dėl 74. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 75. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 77. Kas už? kas prieš susilaikė patvirtintas, 28, kas už prieš susilaikė patvirtintas, 81, 3, 4, 5, 82. Dėl jų balsuojame kartu, kas už prieš susilaikė patvirtintas, 86. Yra žodinis pakeitimas. Žodinis pakeitimas, kurį pateikė žalieji. Jie žod, e, siūlo pakeisti žodžius the automotive industry, the aerospace industry žodžiais the transport industry. Ar mes tam pritarėme? Nes e, matau, kad galime pritarti tam. 86. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Atmesta. Devintas kompromisas. Kas už? 86 yra atmestas. Pasitikslinkime. Pasitikslinkime dėl 86. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tikrai buvo verta pasitikslinti. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikslinkime. Pasavimas baigtas. Atmesta. Semšim devintas, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikslinkime dėl 79. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 80. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 92. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 90. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 91. Kas už? Prieš susilaikė. Pasitikslinkime dėl 91. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 87. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 89. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. 93. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 94. Kas už? Prieš susilaikė, pasitikslinkime dėl 94. Balsavimas baigtas. Atmesta. 124. 5. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 95. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime. Dėl 95. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dešimtas kompromisas, kas už? Prieš. Susilaikė, atmesta. Dar pasitikslinkime dėl dešimto kompromiso. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tikrai buvo verta pasitikslinti. 88 pakeitimas, kas už? Tiksliau, 88 nebeaktualus, nes buvo patvirtintas 91 pakeitimas. mentioned here. That's not mentioned. 92 is adopted. 92 is adopted? Mm. In the gray part. I see. Okay. 92 is adopted. Okay. So 96. amendment. 88 pakeitimas, dėl jo nebalsuosime. 96. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 99. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. Šimtasis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas pirmas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas antras kas už, prieš susilaikė, pritarta. Šimtas trečias kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta 110 kas už. Prieš pasitikslinkime dėl 110. Balsavimas baigtas. Atmesta. 11 kompromisas kas už. Prieš susilaikė pritarta. 106. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 111. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 12. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 118. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 13. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Pasitikslinkime, tai bus geriau. Taigi, 13 kompromisas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 1, 3, 6. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 1, 3, 8. Kas už? Kas prieš? Pasitikslinkime. 138 pakeitimas. Atmesta. 14 kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta. 146 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 15 kompromisas EPP frakcija prašo vardinio balsavimo. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 156. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 16. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtintas. 159. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta 17 kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta 165 ir 166 identiški, dėl jų balsuojame kartu, kas už prieš susilaikė pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 18 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Pasitikslinkime. 18 kompromisas. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. 167 kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta 168 kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta 170 kas už kas prieš. Pasitikslinkime. 170 pakeitimas. Basamas baigtas. Patvirtinta. 171. Kas už? Tiksliau, jis nebeaktualus. is the next. 174, okay. Uh, 175. 175, kas už? Kas prieš? Pirmininkė, kodėl nebalsuojame dėl 171? Pirmininkas. 171 yra nebeaktualus, todėl kad mes patvirtinome pakeitimą 170. 170 pakeitimas buvo patvirtintas, todėl 171 pakeitimas yra nebeaktualus. 173, 174 taip pat yra nebeaktualūs, todėl mes balsuojame dėl 175. O tada balsuosime dėl 172. Dabar balsuojame dėl 175. Kas už? Kas prieš? Pasitikslinkime dėl 175. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 172. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta 179. Tiksliau. 169. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta 176. Kas už? Prieš? Pasitikslinkime 176 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 177. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikslinkime. 177 pakeitimas. Pasavimas baigtas. Patvirtinta. 19 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 181. Kas už? prieš, susilaikė patvirtinta. 189 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 190, 191, 192, 193, 194 kas už, kas prieš, atmesta. Pasitikslinkime. Pasitikslinkime. Taigi keturi pakeitimai. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 20 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 199. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime. Dėl 129 pakeitimų. Balsavimas baigtas. Atmesta. 21 kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaikė? Patvirtinta. 217. Kas už? Prieš? Susilaikė. Pasitikslinkime. 217. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 2.18. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime. 218 pakeitimas. Basavimas baigtas. Atmesta. 2.19. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 2.20. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 222, kas už, prieš. Pasitikslinkime dėl 222 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 22 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 23. Kas už? Prieš susilaikė Pasitikslinkime dėl 23 kompromiso. Balsavimas baigtas. Atmesta. Du du devyni ir du trys nulis. Dėl jų balsuojame abiejų. Kas už? Kas prieš? Susilaikę pasitikslinkime dėl 229 ir 230 pakeitimų. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Du du penki. Taigi, 225, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 233, kas už, kas prieš. Susilaikė pasitikslinkime dėl 233 pakeitimų. Balsavimas baigtas. Atmesta. 24 kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta 244, dvi dalys balsuojame dėl pirmos dalies, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta antra dalis, nebeaktuali, nes buvo patvirtintas 24 kompromisas. Du keturi vienas, du keturi du. Balsuojame dėl šių abiejų pakeitimų, kas už, prieš. Pasitikslinkime. Dėl, balsuojame dėl dviejų pakeitimų 241 ir 242. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 25 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 26 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 247, kas už kas prieš, susilaikė atmesta. 27 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 251, kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime. 251. Balsavimas baigtas. Atmesta. 252. Kas už? kas prieš, susilaikė atmesta. 2, 5, 3, kas už, kas prieš, pasitikslinkime. Dėl 253. Balsavimas baigtas. Atmesta. 261, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 262 262. Kas už? Kas prieš? Pasitikslinkime. 262 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 28 kompromisas kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 263 kas už, kas prieš. Pasitikslinkime. 263 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 29 kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime. 29 kompromisas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu, tai yra vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta 47 už, 11 prieš, 3 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Eduardą Martą. Okay. Now is a report of Mr. Lewandowski, uh, Capital Markets Union and uh, more efficient and effective. E- ačiū. Dabar uh, galėsime perėti prie kito mūsų darbo tvarkėje nurodyto pranešimo susijusio su ES finansinių paslaugų E, vertinimu ir apskaita. Pradėkime. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patikrinkime dėl pirmojo pakeitimo. Baigėme balsuoti. Atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis pakeit, e, kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis pakeitimas. Pirmoji dalis, dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patikrinkime. Dėl pirmosios dalies, septintasis pakeitimas, pirmoji dalis. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ant Antroji dalis atkrenta, nes buvo patvirtintas pirmasis kompromisas. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Kas už dešimtąjį pakeitimą, prieš, susilaikę, vienuoliktasis, už, prieš, susilaikę. Patikrinkime vienuoliktąjį. I close the vote. Rejected. Atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Dvidešimtasis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Dvidešimt pirmasis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Dvidešimt antrasis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Dvidešimt devintasis, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 31 kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime dėl 31, 31 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Akivaizdžiai. 32 kas už, prieš, susilaikė, Pasitikrinkime. Prašau aiškiau kelti rankas. 32. Patikrinkime. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Prašau aiškiau kelti rankas, kad būtų lengviau skaičiuoti. 33. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinti. 34. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime dėl 34. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 35. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 36. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 47 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę, atmesta, 48 kas už, prieš susilaikę, Pasitikrinkime dėl 48. 48 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 49 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 50 kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 50. -ojo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Prašau kelti rankas, kolegos. Žinau, kad esate labai pavargę, bet vis dėlto 51-asis kas už, prieš susilaikę. Pasitikrinkime dėl 51-ojo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 52-asis kas už, prieš 52. Prašom balsuoti. Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 53. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 54. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 5. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 58. Pakeitimas buvo GUE politinės frakcijos prašymas balsuoti atskirai, taigi GUE prašymų 58 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 62 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta atrodo. 63 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 64 kas už, prieš susilaikę patvirtinta 66 kas už, prieš susilaikę patvirtinta 67 kas už, prieš susilaikę atmesta 68 kas už, prieš susilaikę atmesta 69 kas už, prieš susilaikę atmesta 70 kas už, prieš susilaikę, e, pasitikrinkime dėl 70-ojo. 70-asis pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 71-asis pakeitimas, kas už, prieš susilaikę, atmesta 72-asis, kas už, prieš pasitikrinkime dėl 72 pakeitimo. Balsuokime dėl 72 pakeitimo elektroniniu būdu, baigiame balsuoti. Atmesta. Galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo e, vienu EPP nariu per daug? Gerai. 50 už, 8 prieš, 6 susilaikę. Kolega Levandovskis, Janus Levandovskis, sveikiname. Ačiū labai. Dabar pereikime prie paskutinio balsavimo sąrašo. Yeah. Yeah. Oral question on towards. Uh... Žodinis klausimas dėl ekonomikos grindžiamos įsamiais duomenimis. Barbara Kapal pranešėja, žodinis klausimas ir turėtume balsuoti elektroniniu būdu dėl šio klausimo žodžiu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 5 susilaikė. Visi kiti balsavo už. O dabar e, pereikime prie rezoliucijos e, pasiūlymų dėl ekonomikos grindžiamos išsamiais duomenimis. E, Barbara Kapal. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antrasis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta labai sudėtingas balsavimas. E, čia socialdemokratams e, Imko B, e, kas už prieš susilaikė patvirtinta, Imko C, kas už prieš susilaikė patvirtinta, trečiasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta, penktasis kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta, šeštasis kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis kompromisas kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Aštuntasis kompromisas kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 42 pakeitimas kas už, prieš susilaikę. Pasitikrinkime. Pasitikrinkime dėl 42 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 44 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 49 kas už, prieš, pasitikrinkime dėl 49-ojo. Baigiame balsuoti. Atsiprašau, tiesiog kažkaip ne, nemačiau jūsų rankų. Atsiprašau, devintasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 56 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta, 10 kompromisas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta, 11 kompromisas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta, 12 kompromisas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta, 98 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta, 13 pakeitė, e, kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 14 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 122 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 15 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 173 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 16 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 17 pakeitimas, kas, e, kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 18 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 19 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Tai dabar 97 e, pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 70 pakeitimas kas už, prieš Pasitikrinkime dėl 70 pakeitimo. Pakeitimas elektroniniu būdu patikriname, baigiame balsuoti. Atmesta. 20 kompromisas, kas už, prieš, susilaikę. Patvirtinta. 137 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 21 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 22 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 148 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta, 150 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 23 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 156 pakeitimas kas už, prieš. Patikrinkime dėl 156 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 155 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 24 kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta patvirtinta. 164 pakeitimas kas už, 164 ir 165 pakeitimai vienodi, už abu balsuojame. Dėl abiejų balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 166 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 167 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta patvirtinta 168, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 25 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 26 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 182 pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl jo 182 pakeitimas. 182 pakeitimas elektroniniu būdu balsuojame, balsavimas baigtas. Patvirtinta. 27 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 237 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 28 kompromisas, kas už, prieš, Pasitikrinkime dėl 28 kompromiso. 28 kompromisas. Pasitikrinkime, kad būtume tikri, nes tai kompromisas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 28a kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 29 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. 30 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikę patvirtinta Patvirtinta 31 e, kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta 32 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta 33 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta 34 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta 35 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta, Patvirtinta 36 kompromisas kas už, prieš susilaikę patvirtinta, 37 kompromisas kas už, prieš susilaikę patvirtinta, 38 kompromisas kas už, prieš susilaikę patvirtinta, 39 kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Dar atsiprašau, prieš 39 kompromisą turėtume balsuoti dėl 228 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinti. Toliau 39 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinti. 31 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime, kad būtų viskas aišku. Mm. Baigiame balsuoti. Atmesta. 235 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 239 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 241 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, turėtume pasitikrinti 241 pakeitimas. Baigime balsuoti. 241. Atmesta. 40 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 242 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė Atmesta 41 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ir baigiame balsuoti. 40 už, 5 prieš, 9 susilaikę. Sveikiname ponę Barbarą Kapel patvirtinus jos pranešimą. Now, Now, dear colleagues. Kągi, gerbiami kolegos, dabar pradėsime koordinatorių posėdį, tačiau norėčiau vieną svarbų dalyką visiems priminti. 15 valandą Reikia nepamiršti jungtinio dviejų komitetų posėdžio, tad gerbiami draugai, ponios ir ponai, nepamirškite, jog vyks bendras posėdis su Imko komitetu. Jis prasidės 15 val. šiandieną ir tikrai kviečiu ir netgi reikalauju, kad visi dalyvautumėte. Reikia, kad būtų kuo daugiau mūsų atstovų, tai reiškia 100 procentų mūsiškių privalo atvykti. Tad ačiū ir dabar pradėsime koordinatorių posėdį.